Dėkoju vyriausiai įgaliotiniai. Norėčiau Jums pranešti, kad e, mes gavome šešias rezoliucijų projektus, jos parengė stambiausios Europos parlamento frakcijos. Baigėme nagrinėti šį klausimą. Balsuosime dėl šių rezoliucijų Tuomet, kai prasidės balsavimas, 11.30 minučių, EPP ir AKR frakcijos